prie kito klausimo, tai yra prie dingus bežinios Hongkongo knygų leidėjų atveju. Pradėsime pirmiausia suteikdami žodį autoriams. Pana Zitikafa. Ačiū, ponė pirmininkė. Penkių knygų pardavėjų leidėjų atvejais Hongkonge verčia mus rimtai susirūpinti. Pirmiausia dėl to, kad tie žmonės dingo ir dėl to, kad jie pasirodė įtertinomis aplinkybėmis Kinijoje. Galų gale neturime apsiriboti šiais penkiais leidėjais, bet prisiminti ir uh, Leach N, Sunday Metropoly Daily ekonomistą dar tą patį galime pasakyti apie e, du e, žmogaus teisės ginančius Kinijos teisininkus. Mano galva, Europos parlamentas turi labai aiškiai pasakyti, kad tai visiškai nepriimtina ir kad žmonės negali būti slapčiai siunčiami e, e, atgal į Kiniją ir ten teisiami. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tie penki leidėjai yra ne visi Kinijos piliečiai, du iš jų yra kitų užsienio šalių piliečiai. Ir todėl mes turime svarstyti šį klausimą sąsajoje su ES valstybių piliečiais. Neaišku, kokių tolesnių žingsnių imsis Kinijos valdžia. Bet Kinijos patarlė sako, jeigu jūs pakelsite akmenį, galiausiai jisai kris ant jūsų kojos. Toks Hongkongo piliečių asmeninių teisų negerbimas, asmeninių laisvių negerbimas daro žalą dviejų sistemų egzistavimui, taip pat ir Kinijos valdžios patikimumui. Ir mes turime atkreipti Kinijos dėmesį į tai, kad būtina, jog jį veiktų vadovaudamosi e, tarptautinę teisę. Ačiū. Toliau. O... Ponas Korau, dėkoju. E, faktai yra faktai tie, kas e, naudojasi žodžio laisvė Kinijoje, mato, kad jų gretus retėja. Taip atsitiko ir su tais leidėjais. Vėlgi turime polemiką susijusią su cenzūra ir žodžio laisvės ribojimu. Pekino režimas mano, kad kai kurios knygos turi būti uždraustos e, Kinijoje, bet jas galima parduoti Hongkongo knygynuose. Tai yra knygos, kuriuose kalbama e, prieš Kinijos režimą. Mes neseniai atšventėme 40-metį savo santykius su Kinija. Tačiau manau, kad turime pagilinti savo prekybos ryšius tik tais atvejais, jeigu matome, kad gerėja žmogaus teisų padėtis toje šalyje. Europos Sąjunga turi daryti viską, kad demokratija ir žmogaus teisės būtų stiprinamos, kad būtų numatyta daugiau laisvės, žodžio laisvės, laisvė teismams, laisvai priimti sprendimus, nebūkime abejingi. Dėkoju ponui Panseriai. Ponas Panseri. E, ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarosius keturis mėnesius visai buvo pamesti pėtsakai tų leidėjų. E, du iš jų yra ES piliečiai. Ir tie žmonės buvo pagrobti dėl politinių priežasčių. Ta padarė Kinijos valdžia. E, Lypo yra Britanijos pilietis ir Minhai yra Švedijos pilietis. Jie kritiškai kalbėjo prieš Kinijos režimą. Lypo buvo pagrobtas Hongkongė, tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Ir taip pat tai yra labai rimtas kišimasis Kinijos valdžios struktūrų į Hongkongo vidaus reikalus, nes tai yra atskiras administracinis vienetas. Šiuo atveju turėtume kreiptis į ES institucijas, kad jos imtųsi veiksmų. Matome, kad susiturėme su labai rimta cenzūra ir ES tą klausimą turi labai aiškiai iškelti, diskutuodama su Kinijos valdžios struktūromis. Ačiū. Atsiprašau, sako pirmininkė, tačiau nebus klausimų pagal mėlynąją kortelę. Ponas Kelam, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, e, praėjusį sausį tūkstančiai protestuotojų išėjo į gatves tam, kad pareikštų savo susirūpinimą tuo, kad dingo penki nepriklausomi leidėjai ir knygų pardavėjai. E, jie buvo nugabenti į Kiniją prieš jų pačių valią. Tai be abejo kelia didžiulį susirūpinimą tūkstančiams Hongkongo piliečių. E, E, jiems kyla klausimų dėl jų gyvenimo. E, Hongkongas yra savarankiška autonominė e, sistema. Yra taikoma taisyklė viena šalis, dvi sistemos. Mes norėtume priminti Hongkongo koncertų konservatoriams, kad žurnalistų, e, leidėjų, blogerių laisvės ir teisės turi būti saugomos, būtina užkirsti kelią politiniam susidorojimui. Dėkoju. Ačiū, ponas Pelder. Pusantros minutės, prašau. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rengiant šią diskusiją, Aš viename iš tinklalapių radau tokį humorą išdėstytą. Jeigu nori greitai kirsti sieną tarp Kinijos ir Hongkongo, užtenka atidaryti knygyną arba leidyklą. Ir tą sieną kirsti labai greitai. Nu, galėčiau pridurti štai ką. Net e, neturint reikiamų kelionės dokumentų, tas greitas sienos kirtimas yra garantuotas. Lypo, matome, galėjo pasinaudoti tą galimybę. Į Hongkongę Kinijos rankos yra labai ilgos. Ir um, manau, kad tie, kas juokauja apie Kinijos režimą, turi suprasti, kad didelė dalis to humoro pasitvirtina gyvenime. Aš minėjau, e, minėjau tai, kad e, nepriklausomi žurnalistai turi taps nepageidaujami. Ir um, be abejo, turi būti gerbiamas tas principas, kai kalba apie vieną šalį ir dvi sistemas. Žinome, kad valstybių narių e, ekonominiai interesai yra ne tie patys, o mūsų e, santykiai su Kinija yra tokie, kad Kinija ir toliau gali prekiauti tuo pačiu mus skaldydama. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar ponė Sančias Kaldentė. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisės yra nenuneigiamos, jos nedalomos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pagarba žmogaus teisėms turi būti taikoma visiems kalbant apie visas žmogaus teisės. Dėl jų nevalia dėrėtis. E, o šiuo atveju mūsų rezoliucijai suomus į pasus, nes atsiliepiama tik didžiosios koalicijos politinius reikalavimus. Kalbame apie Kiniją. Žinome, kad Hongkongo sistema yra tokia ypatinga, jų situacija ypatinga. Turime pasisakyti prieš laisvės suvaržymą Hongkonge. Matome, kad buvo pagrobti penki knygų pardavėjai ir leidėjai, bet priminkime, kad Hongkonge e, prie spaudą ir teisinius barjerus patiria homoseksualai. E, čia taip pat yra žmogaus teisų pažeidimas. 320 tūkstančių moterų imigrančių dirba. Um, valydamos namus, dirbdamos kitų žmonių namuose ir vergystės sąlygomis faktiškai. Tai yra kitas žmogaus teisų pažeidimas. Tad atsisakykime to cinizmo, kad kai kalbam apie žmogaus teisės, visiems jos turi būti taikomos. Ačiū. Kolega Farija, minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Žurnalistai ir leidėjai kurie pasisakė prieš Kinijos interesus, dingo. Galėtume pasakyti, kad tai yra tarytum agatus kristi detektyvinis romanas. Hongkongė e taikoma tvarka, kai kalbam apie vieną šalį, dvi sistemas. Tačiau žodžio laisvė neturėtų patirti grėsmės, taip kaip dabar e, yra Kinijoje. Tačiau mūsų dienomis tos grėsmės esama vis daugiau. Tų leidėjų dingimas aiškiai rodo, kad žmogaus teisų pažeidimai šiandien yra neprimtini ir mes turime juos pasmerkti. ES turi labai ryštingai paremti pilietinę visuomenę Hongkongė, e, kuri drąsiai kovojo už tai, kad būtų išsaugotos jos vertybės ir jos teisės. Nereikėtų, kad būtų paklūstama PPO reikalavimus ar kokiai nors rinkos ekonomikos e, taisyklių taikymui. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar žodis ponui Venta. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė. Kinija tikrai susiduria su problemomis, nes ekonomikos augimas lėčiausiai vyksta per pastarai 25 metus. Nebejotinai Kinija stengiasi daryti įtaką Hongkongui ir šią prasme matome, kaip buvo pagrupti penki leidėjai, nes jie savo leidiniuose kritikavo Pekino valdžią. Jų dingimas šokiravo Hongkongą ir žmonės išėjo į gatves protestuodami prieš tokius žmonių pagrobimus. O dabar girdime, kad uh, laisvės laisvės um, ateityje Hongkongė gali nebelikti, kaip ir uh, viena šalis dvi sistemos principo, todėl reikalinga, kad ir Hongkongo tyrėjai užsiimtų uh, šių žmonių dingimo tyrimu. Ačiū toliau ponas Lainan. Ačiū ponė pirmininkė, viena šalis dvi sistemos. Ta sako pagrindinių teisų 27 straipsnis, kurį patvirtino Kinija. Ir be to, Hongkongė yra leidžiama žodžio laisvė, bendravimo laisvė. Todėl ypač neramina žinios apie tai, kad tie, kurie kritikuoja Pekino valdžią, paslaptingai dinksta, kaip kad dingo tie penki leidėjai. Todėl Kinijos valdžios garantijos, kurios suteiktos Hongkongui, neveikia. Ir kitas dalykas, kad jokių neteisėtų veiksmų penki dingę leidėjai nesijėmė, todėl mes turime kreiptis į Hongkongo valdžią ir į Pekino valdžią, kad jie ištirtų rinkimo aplinkybės ir kad tie žmonės saugiai grįžtų namo. Nes mes kalbame šiuo atveju būtent apie laisvės. Tie žmonės nepadarė jokio nusikaltimo, o pasinaudojo tik tai teisę kalbėti. Todėl mes turime ginti tuos leidėjus. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai iš vietų. Pasistengsiu suteikti žodį, kaip galima daugiau norinčių pasisakyti. Pirmoji pasisakys ponia Detier. Ačiū, ponė pirmininkė. Penkių leidėjų, kurie atstovauja tai pačiai leidyklai dingimas, susilaukė didžiulės kritikos ir pasėjo baimę Hongkonge. Žmonės knygos, kurios uh, kritikuoja valdžią, yra draudžiamo žemynėje Kinijoje ir dabar baiminamasi, kad jos nebus skelbiamos ir Hongkonge. Uh, Lybo atvejis kelia ypač didelį susirūpinimą, nes jis dingo iš savo namų esančių Hongkonge. Kiti trys darbuotojai dingo iš pietinėje Kinijos dalyje. Ir tokių priverstinių pagrobimų praktika uh, yra smertina, mes negalime su ją taikstytis. Taiksytis. Kinija nesivadovauja uh, principo viena šalis, dvi sistemos. Ir tai, kad jinai stengiasi paminti raiškos laisvę ir žmogiškai orumą, yra visiškai nepriimtina. Ponas Marijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusį mėnesį gerai žinomi penki leidėjai dingo Hongkonge, o žinomi jie buvo dėl savo uh, valdžios kritikos. Dėl to, kad ją kritikavo. Uh, kad um, rašė apie skandalus ir tai, kas vyksta už Kinijos valdžios užkulisiuose. Daugelis sutarė, kad kalbant apie šių penkių leidėjų dinkimą, būtent Pekino valdžia už tai atsakinga. Ir būtent dėl to um, į gatves išėjo protestuotojai, kad bandytų apginti žmogaus teisų gynėjus ir žmogaus teisės kaip tokias. Mes turime pasmerti tokią žmogaus teisų negerbimą ir uh, leidėjų bei leidiklų persikėjimą. Privalome užtikrinti, kad bus atliktas tinkamas tyrimas, stengiantis įsiaiškinti tų žmonių buvimo, pagrobtųjų žmonių buvimo vietą. Kitas kalbėtojas. Norėjau pasisakyti, kad išreikščiau pritarimą rezoliucijos projektui. Aš manau, kad šiuo atveju turime kalbėti apie du principinius dalykus. Tai yra a, dingusių asmenų paslapti, paslaptingas penkių asmenų dingimas. Ir kitas dalykas, kad Kinija turi paaiškinti, ar nėra prikišusi nagų ir kas nutiko su tai žmonėmis. Bet kitas dalykas nemažiau rimtas taip pat. Būtent. Tai kasgi vyksta tarp pagrindinės žemynės Kinijos ir Hongkongo? ir ar įmanoma taikyti viena šalis e, dvi sistemos principą, nes panašu, kad tai neįmanoma, kadangi Kinija visais įmanomais būdais stengiasi panaikinti Hongkongo įsikovotas teisės. Jinai persekiojo Hongkongo studentus ir imasi kitų represinių priemonių. Ačiū toliau, ponas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Kinijoje dinksta daug žmonių, ne tik tai tie penki leidėjai. Be, praktiškai nebe taikomas viena šalis, dvi sistemos principas. Ir Kinijos režimas imasi represinių priemonių prieš visus, kurie bando jį kritikuoti. Piliečiai sumoka didžiulę kainą ir tai ne pabaiga. Todėl noriu, kad kuo greičiau būtų gražintas viena šalis dvi sistemos principas. Kinėje bet uh, Kinijos teiginiai, kad jos geopolitinė situacija yra išskirtinė, nėra teisėtas pagrindas imtis represijoms. Žmonės dinksta, yra kankinami ir apskritai tokiu būdu pažeidžiama ne viena tarptautinė konvencija. Ir jeigu mes giname žmogaus teisės, mes turime tą daryti nuosekliai. Ačiū toliau ponas Palčak. Ačiū, pana pirmininkė. Aš asmeniškai manau, kad bent jau du iš penkių leidėjų yra ES piliečiai. Ir visų penkių šių asmenų dingimas yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kas vyksta Kinijoje. Prisiminkite, ką žadėjo Kinija, kai perėmė iš jungtinės karalystės Hongkongo valdymą. Ir tada buvo visiškai aiškiai pasakyta ir suprasta tarsi, kad Hongkongo piliečiai yra įpratę, jog jų žmogaus teisės bus gerbiamas. Tačiau dabartiniu metu administracinė sistema a, naikina žmogaus teisės ir mes nuolatos matome tokių pastangų apraiškas. Mes privalome nurodyti Kinijos vyriausybei, kad jie turi laikyti savo pačių prisimtų nutarimų ir pasižadėjimų. Ponas Proda. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną mes stebime, kaip Hongkonge yra pažeidžiamos konstitucinės teisės ir normos. Penkių leidėjų pagrobimas. Jie um, skelbė kritinę mintį apie Kinijos valdžią, o paskiau kankinimų būdu buvo išgautas jų prisipažinimas, kad vairavo išgėrę. Aš manau, kad visiškai akivaizdu, kad Kinijos režimas nesilaiko savo paties sukurtos teisinės sistemos, nesilaiko viena šalis, dvi sistemos principo. Beje, panaši situacija buvo ir Europos kai kuriuose valstybėse narėse, todėl netaip jau seniai mes tą matėme, todėl mes turime um, remti tuos, kurie kovoja prieš tokius Kinijos valdžios žingsnius. Ypač e, pritariu devintajam rezoliucijos punktui, nes tikrai ES ir Kinijos santykiai turi e, leisti sukurti veiksmingą platformą brandžiam, prasmingam ir atviram žmogaus teisų dialogui. Taip, o dabar žodis komisijos nariai. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai mes vis dar neturime labai tikslios informacijos dėl to, kas vyksta su penkiais Hongkongo gyventojais, kurie yra susiję su Mighty Current leidikla ir dėl to mes esame sunerime. Du iš šių žmo, uh, žmonių yra ES piliečiai Gui Minhai yra Švedijos pilietis, o Lypo Britanijos pilietis. Gui Minhai uh, yra dingęs nuo spalio vidurio. Mes matome, kad e, Hongkong yra pažeidinėjimas, yra pagrindinis įstatymas. Ir Hongkongė e iš tikrųjų įmamasi nepriimtinų priemonių, kurios prieštarauja principui e, viena šalis, dvi sistemos. Be to nepaisoma yra pažadų e, kurti laisvą visuomenę. Hongkongo, Tailando ir Kinijos valdžios atstovai turėtų nuodugniai ištirti aplinkybės, kuriomis dingo šie e, asmenys. Vyriausiosios įgaliotinės Mogerinė e, atsakovas spaudai kalbėjo Hongkonge, atsiprašau, paskelbė savo pranešimą sausio vidurį Hongkonge dėl šių mini, e, penkių asmenų dingimo. Uh, Mes taip pat e, esam susisiekę ir su Švedijos atstovais Hongkongė e ir taip pat su Britanijos ambasada. Šiuo metu dirbame ir su Pekinu. Kol kas Pekino valdžia dar nepateikė mums e, mus tenkinančių atsakymų e, ir nesureagavo į mūsų prašymą suteikti mums informaciją. Tokį prašymą pateikė ir Švedija, Junktinė karalystė ir Europos Sąjungą. Mes ir toliau reikalausime, kad Kinija paaiškintų, kas vyksta su visais, kas yra susijęs su Mighty Current leidikla ir kad reikalausime, kad būtų sureaguota į mūsų susirūpinimą dėl ES piliečių likimo. Dėkoju, mes gavome kelis pasiūlymus dėl rezoliucijų.